būtent eksportuodamas į didesnį deficitą turinčias valstybės. Taigi aš baigdamas dar norėčiau pasakyti komisijai, kad tikiuosi, kad e, ji pateiks tą pasiūlymą dėl finansinių sandorių mokesčių, kurį jau rengia ilgus metus. Čiomsi Nigel Farage, Volnoši demokracija. Nigelas Faradžas,